parlamento patvirtintų tekstų pagal darbo tvarkos taisyklės, duš, taisyklių 216 straipsnio ketvirtąją dalį per 24 valandas frakcija arba 40 narių nepateiks prieštaravimų, bus laikoma, kad šie pakeitimai priimti. Pakeitimai yra skelbiami Europos parlamento mm, tinklalapyje. Kitas darbo tvarkės klausimas - bendros diskusijos teisingumo tema.